narių pakeitimus delegacijose ir komitetuose. Jei niekas nepaprieštaraus, e, tie siūlymai įsigalios ir bus laikomi patvirtintais. Toliau pagal darbo tvarkę išklausysime